Norėčiau pareikšti 0086 e, 2008 metų raštas pateiktas, kurį pateikė jo Lainen, Silvijų Busoja, Alois Peterle, Frida Brepojals dėl kovos su e, žarnyno vėžiu. Parlamento narių didžioji dauguma pasirašė šį raštą ir jis yra toliau e, perduodamas remintis 123 straipsnių. Ponas Pok norėtų tarti žodį, aš teisingai supratau. Prašau. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, aš žinau, kad netrukus balsuosime, bet tiesiog prieš tai e, ponas Brepos bus Sainen Peterle ir kitų kolegų vartu. Aš norėčiau jums visiems padėkoti. Ačiū už tai, kad paremėte mūsų uh, deklaraciją dėl kovos už žarnyno vėžių. Mes pateikėme šią deklaraciją. Ji liudija, kad klausimas tikrai labai svarbus. Dėkoju už jūsų paramą. Grazie, onorevole Pok, komplimenti. Dėkoju, poniu Pok, sveikinu. Raštiška deklaracija 0075-2010 metų, kurią pateikė kolegos Alejo Vidal Quadras, Steven Hughes, Kristina Ojuland, Soren Bios Sondergaard, Struan Stevens.